Mili kolegos, žiniasklaidos laisvė ir nuomonių įvairovė yra pagrindinės ES vertybės, o Turkija yra šalis kandidatė, su kuria deramės dėl stojimo. Mūsų santykiai su šalimis kandidatėmis turi būti garbingi. Iš abiejų pusių, kadangi mes rimtai vertiname darybą su Turkija, mums būtina aiškiai pabrėžti, kuriuose sritise siekiama pažangos ir kur Išvelgiame klaidų e, problemos susijusios su žiniasklaida ir nuomonės laisvė Turkijoje nėra naujovė, todėl su dideliu nusistebėjimu mes po protesto Gizi parke priėmėme domen reidus surinktus prieš žurnalistus ir vakar žiniasklaida kritikuojanti vyriausybė vėl susilaukė teisėtvarkos reidų. Todėl mums kelia didelį nerimą tokia įvykių raida Turkijoje.